pirmininko pranešimo nėra. Trečias darbo tvarkės klausimas. Norėčiau pasisveikinti su Imko komiteto pirmininkė Viki Ford, Imko komiteto nariais ir Jūri komiteto nariais taip pat savaime suprantama. Šiandien mes apsvarstysime komisijos pasiūlymą dėl direktyvos susijusios su skaitmeninio turinio e, tiekimu kai kuriais aspektais. Ir dabar suteiksiu žodį poniai Ford. Labai ačiū. Noriu pasveikinti su visais, taip pat ir mūsų žiūrovais e, internete. Mūsų skaitmeninės temos yra stebimos ir skaitmeninėje erdvėje. Mums e, džiugu surenkti bendrą posėdį dviejų komitetų dėl e, mūsų bendrosios rinkos tam tikrų aspektų Pirmoji dalis yra susijusi su bendraja mūsų dviejų komitetų atsakomybė. Ir kol kas e, ta bendra dviejų komitetų atsakomybė, rengiant pranešimus savo iniciatyvą, pasiteisino, nes taip mes galime apsikeisti savo patirtimi, dirbdami skirtingose komitetuose ir siekdami pačių geriausių sprendimų rezultatų, kurie būtų naudingi žmonėms, kuriems mes atstovaujate. Taigi Dokumentus galite šio posėdžio rasti atitinkamoje e, mūsų internetinėje programėlėje. kuri vadinasi e-meetings. Dabar maloniai neprieštaraujant poniai Ford, Dirku Štaudimą ir komisijos atstovų steiksime žodį, jeigu galite, nekalbėkite ilgiau nei 10 minučių. Čia pirmininkė trumpai pamėginsiu pasisakyti. Pirmiausia, dėkuoju už kvietimą dalyvauti šiame bendrame dviejų komitetų posėdėje, nes mums tikrai džiugu pasinaudoti abiejų komitetų narių patirtimi ir ekspertiniais sugebėjimais. Ši tema šiuo metu yra svarstama taryboje pirmininkaujant Niderlandams ir mes nekantriai laukime tolesnių darybų ir bendradarbiavimo su abiem komitetais, kalbant apie skaitmeninį turinį. Noriu tik pasakyti, kad e, tai yra bus pirmas pasiūlymas susijęs su bendrosios skaitminės rinkos strategijos rengimu ir ten uh, bandome e, mes e, pirmiausiai apibrėžti ir įvertinti visas kliūtis šiai skaitmeniniai bendrai rinkai sukurti. Tai kokia yra bendroji padėtis, kalbant apie elektroninės prakybos apimtis, nustatėme, kad ES atsilieka nuo JAV tik trešdalis vartotojų elektroniniu būdu įsigiję prekes užsienyje palyginti su tais, kurie perka savo šalyje ir tik tai trečdalis taip pat parduoda, siūlo savo prekes užsienyje įsigyti elektroniniu būdu ir būtent dėl to mes ir atsiliekame nuo JAV, ypač ekonomikos saugimo srityje, elektronos prekybos saugimo srityje, tai mes norėtume pakeisti situaciją, komisija pateikė du pasiūlymus. Pirmasis susijęs su siekiu didinti Europos verslo konkurencingumą, siekiant, kad jie siūlytų savo prekes ne tik savo šalyje, tačiau ir visoje Europos skaitminėje rinkoje ir galėtų tapti konkurencingesni tiek Europos viduje, tiek ir palyginti su konkurentais už ES ribų. Taip pat norime nustatyti aukšto lygio vartotojų apsaugos standartus ir tokiu būdu padidinti vartotojų pasitikėjimą elektroninę prekybą. Tikdami poveikio įvertimą mes įvertiname tiek teisinę, tiek ekonominę padėtį, vertinant teisinę padėtį, prieėmė išvadas, vertindami skaitmeninį turinį, kad ES lygių praktiškai nėra patvirtinta jokių teisės aktų o valstybių narių lygių padėtis e, yra labai skirtinga, nes e, valstybės narės e, elektroninė prekybai taiko bendrąją sutarčių teisę um, ir ji yra vertinama labai skirtingai, kaip ir sutarčių pobūdis vertinamas skirtingai, todėl ir kilus ginčiams sutarties sudarimo apskundimo galimybės yra skirtingos. Diskutavome taip pat ir dvišalis pagrindai su kai kuriomis valstybėmis narėmis ir jos šiuo metu e, ketina ir svarsto galimybę patvirtinti teisės aktus dėl skaitmeninio turinio. Tačiau e, šių svarstamų teisės aktų tiek e, apriptis, tiek turinys yra skirtingas, tačiau e, jie turi visi vieną bendrą dalyką, jie yra privaloma pobūdžio. Todėl mes e, komisijoje nusprendėme imtis iniciatyvos ir užbėgti už akių 28 skirtingoms teisinėms sistemoms reglamentuojančioms skaitmeninį turinį ir patvirtinti bendrus standartus, kurie galiotų bendroje skaitmeninėje rinką. Taigi vertinkime, kokios yra bendros problemos, kurias patiria vartotojai ir verslas. Pirmiausiai noriu paminėti, kad verslas, tačiau taip pat ir vartotojai patiria problemų susijusius su skirtingų teisės aktų, skirtingais mm, poveikiais. Šiuo metu galime kalbėti apie 70 milijonų vartotojų, kurie naudojasi tik tai keturiomis kategorijomis. Tai yra muzika, E, debesų kompiuterija, antivirusinės programos. Kas trečias vartotojas yra patyręs problemų susijusių su skaitmeniniu turiniu. Tos problemos skiriasi, tačiau galime e, surasti ir bendrų sąlyčio taškų susijusių su, pavyzdžiui, bloga kokybė netinkamą prieigą ir taip toliau. Ir tik 10 procentų tų e, nukentėjusių vartotojų gali, e, tiksliau yra, e, gali tikėtis žalos atlyginimo. Taigi čia mes turime kalbėti taip pat ir apie finansinę žalą, kurią patiria vartotojai. Aš asmeniškai manau, kad su šiuo pasiūlymu susijęs bene svarbiausias dalykas ir pasiekimas yra asmens duomenų apsauga. Nes pirmas dalykas, kurį mes pastebėjome rinkoje, yra susijęs su tuo, kad skaitmeninis turinys, kuris yra siūlomas mainais už tam tikrus duomenis, sudaro pakankamai didelę rinkos dalį, nes <clears throat> Pavyzdžiui, galime konstatuoti, kad tam tikrame duomenų segmente 30 procentų vartotojų e, naudojasi e, tarp pat, vien už duomenų pateikimą, o, o ne už e, tam tikrą piniginį atlygį naudojasi antivirusinėmis programomis, internetu transliuojamų garso ir vaizdo turiniu. Taigi duomenys, e, reikia daryti išvadą, čia įgauna ekonominę vertę ir jas būtų galima prilyginti, e, priskirti tam tikrą finansinį išaišką jiems. Kas trečias vartotojas, kuris mainais į savo asmens duomenis naudojasi skaitmeniu turiniu, patiria tam tikrų problemų. Kyla klausimas, kodėl neturėsime užtikrinti tiems vartotojams tokių pačių teisių, <clears throat> kaip ir tiems, kurie moka pinigus už gaunamas prekes ir paslaugas. Nes įsivaizduokime, jeigu kas nors įsigytų muzikinį kūrinį, už kurį sumokėtų 97 centus ir tas muzikinis uh, kūrinys būtų blogos e, garso kokybės, tai niekas nebijotų, kad vartotojas čia turi tam tikras e, teisės nesumokėjo pinigus. Tačiau jeigu prilygintume, pavyzdžiui, savo gimimo datą dviejų dolerių vertį, <clears throat> tai taip pat galėtume teikti, kad e, asmo, kuris suteikia savo asmens duomenis už tam tikrą skaitmenį turinį, turi turėti ir tam tikras teisės, kurias reikėtų ginti. Mes skatiname požiūrį, kuris būtų technologiškai neutralus ir mm, orientuotas į ateitį. Šiuo metu mes norime išvengti, kad e, nebūtų galima apeiti e, paslaugų arba skaitmeninio turinio siūlytojams e, tam tikrų įsipareigojimų išvengti tam tikrų įsipareigojimų, peiti tam tikrų taisyklių, vien tik tai pa, pateikus e, šiek tiek kitokį savo produkto įpakavimą skaitmeninį. Taigi mūsų pasiūlymas, mūsų direktyva siekia visapusiškai e, harmonizuoti teisinę situaciją, o tai reiškia, kad mes sukūrėme galimybės patvirtinti vieną taisyklių rinkinį, e, kurį pasitelkus arba kuriuo vadovaujantis vartotojai galėtų parduoti savo asmens e, duomenys. Ir e, mes e, susitelkėme daugiausia būtent su asmens duomenimis susijusiamis problemomis ir kitų temų nenagrinėjome. Ir todėl šiame pasiūlyme yra tiek mažai straipsnių ir jis visiškai skiriasi nuo ES komercinės teisės, kuriame yra 86 straipsnių. Ir mes e, pakeitėme dabar požiūrį savo, nesivadovavome požiūriu, kuriuo vadovavomės teikdami pasiūlymus dėl ES e, e, prekybos komercijos teisės mes siekiame, kad būtų patvirtintas harmonizuotas bendras taisyklių rinkinys ir jis būtų pritaikytas prie valstybių narių galiojančios komercinės teisės. Tačiau <clears throat> tas pritaikymas daugiausiai susijęs su tuo, kad yra sustiprinamos vartotojų teisės. Tai reiškia, kad valstybės, valstybės narės gali integruoti e, direktyvos nuostatus į jau savo galiojančios teisės aktus. Kalbant apie apriepti, mes pasirinkome pakankamai plataus mastos skaitminio turinio apibrištų ir paaiškinau, kodėl mes norėtume, kad ateitie nereikėtų keisti šio apibrėžimo ir kad technologinių požiūrį jis išliktų neutralus ir e, kad būtų galima vartotojams lengviau ir e, paslaugų tiekėjams bei produktų tiekėjams pasirinkti paskirstimo kanalus ir e, taigi e, apreptis e, tai būtų ir muzika ar filmai pardavinėjami kompaktiniuose diskuose ar skaitmeniniuose diskuose, taip pat ir programinė įranga, kuri yra parduodama arba kuri yra platinama internetu tiesioginio srauto pavydalu. direktyva apriepia ir kai kurias paslaugas, pavyzdžiui, e, kompiuterinės debesijos arba kitas paslaugas, taigi bandome sukurti kuo platesnę apriepti. Taigi aš paaiškinau tas sąsajas susijusius su asmens e, duomenys siūlomus mainais e, į skaitmenį turinį Tačiau tai nereiškia, kad e, dabar kiekvieną kartą, kai e, pradėsime naršyti Google arba mm, įsijungsime e, YouTube naršyklę, pradės galioti mūsų veiksmams direktyvos nuostatas. Šių sričių mes neketiname reglamentuoti, taip pat nenorime reglamentuoti ir reklamos internete arba e, naršymo tam tikrose tinklapiuose. Tačiau, e, pavyzdžiui, jeigu jūs įsigysite tam tikrą internetinę programėlę arba prietaiką, kuris siūlys e, navigacijos paslaugas, tai e, tas įsigijimo procesas jau pateks į direktyvos apriepti, jeigu jūs naudositės tik tai vien duomenimis, tačiau neįsigysite programinės įrangos, tai tuomet tas veiksmas nepateks į direktyvos apriepti. Kodėl mes taip elgiamės? Mes nenorime, kad čia kiltų tam tikrų interesų konfliktų susijusių su autorių ir gretutinėmis teisėmis. Nes mm, šios dvi sritis negali būti apriepiamos tos pačios sutarčių teisės nuostatomis, tačiau E, bet kokiu atveju galiu pasakyti, kad iš tų sutarčių, kurios yra siūlomos internete, nemažai yra surašytos labai miglotos, e, ne, neaiškiai, nekonkrečiai parašyta kad e, paslaugų tiekėjas įsipareigoja užtikrinti tam, tikros, tam tikrą prekių savo siūlymų kokybę arba paslaugų kokybę, tačiau mes būtent ir dėl to norime nustatyti tam tikrus vienodus standartus. Kadangi laikas baigėsi, tai noriu tik pasakyti, kad kitas rytis kurią mes ketiname harmonizuoti, yra susijusi su įvairiomis galimybėmis reglamentuojančiomis tų teisių naudojimasi tomis teisėmis ir galimybė, pavyzdžiui, pakeisti tam tikras sutarties nuostatas po e, sutarties sudarimo, e, siekiant užtikrinti tam tikrą konkurencingumo lygį rinkoje, kaip jau minėjau, mes e, siekime apsiriboti tik tai pačiais svarbiausiais su skaitminė bendraja rinka susijusiais aspektais ir siūlome direktyvoje tokį nedidelį skaičių straipsnį, kuris būtų užtikrinama galimybė įmonėms e, tapti konkurencingesnėmis ir veikti platesnėje rinkoje, o vartotojams Tai padėtų sustiprinti pasitikėjimą elektroninę priekybą, nes jie žinotų, kad įsigydami tam tikras prekes elektroniniu būdu kitose šalise, jie būtų vienodai, jų teisės būtų vienodai apsaugotos kaip ir savo šalyje. Dėkoju pono Ištanmairiui, o dabar bendra pranešėjim žodis. Pirmiausia žodis ponui Fos, kuris yra jūri komiteto bendra pranešėjas. Jums trys minutės. Ähm, Ačiū, pana pirmininkė. Dėkuoju pana Štaudenmairiui, taip pat ir už pristatytus tikslus. Manau, kad labai puiku, kad mes čia kalbame apie visapusišką suderinimą teisės aktų, nes e, taikant valstybėse narėse skirtingus standartus susijusius asmens duomenų naudojimu, situacija gali tapti nekontroliuojama, aš manau, kad reikėtų užtikrinti e, tam tikrą teisinę lygybę tarp sutarties šalių, e, nesusilpinant tiek vartotojų teisų viena vertus, tiek ir ne per daug jiems numatant privilegijų. Aš taip pat turėčiau klausimą dėl galimybės laisvai pasirinkti kokią sutartį sudaryti ir dėl sutarčių privalomumo. Taip pat reikės svarstyti, kaip suderinti šios pasiūlymus su kitais pasiūlymais, kurie yra teikiami e, skaitmeninės rinkos e, srityje. Pirmiausia, turiuomenė duomenų apsaugą ir e, tas vadinamasis apčiuopiamas prekes tangible goods. Taigi būtų, būčiau dėkingas, jeigu mes už karto galėtume apie tai padiskutuoti šiek tiek. Man taip pat kyla klausimas, ar šiame kontekste mūsų e, naudojamas, e, vart, naudojama vartotojo savoka nėra klaidinga, nes kai mes čia kalbame apie paslaugas arba tam tikrą pirkimą arba nuomos sutarties sudarimą, tai e, nacionalinėje teisėje yra vartojamas terminas pirkėjas pardavėjas arba paslaugų teikėjas ir paslaugų gavėjas, o ne vartotojas. Taigi aš ne, nesu tikras, ar čia mes pasirinkome teisingą savoką. Džiaugiuosi, kad pasiūlymai yra orientuoti į ateitį Tačiau man kyla klausimas dėl antrojo straipsnio, kuriame pateikiami e, skaitminio turinio apibrėžimai ir atskiriamos, e, tiksliau, e, kalbant apie paslaugas ir duomenis, čia jos yra suplakamos į vieną vietą ir aš manau, kad reikėtų jas atskirti viena nuo kitos dėl trečiojo straipsnio, dėl taikymos ryties. Jeigu teisingai supratau, tai e, tos nuostatos turėtų būti taikomos tik tai B2C e, sutarties atveju. Tačiau nelabai įsivaizduoju, kaip tai būtų galima praktiškai pritaikyti individualioms įmonėms Ten, kur kalbama apie kitokius asmeninius duomenys, tai manau, kad siūlomos nuostatos galėtų prieštarauti kitiems reglamentams. 9 straipsnio antroji dalis būtinybė tai yra prievolė e, pateikti įrodymus. Jie turėtų būti taikoma ne tik e, gamintojui arba pardavėjui arba prekės siūlytojui numatyti atitinkamą prievalę, tačiau taip pat ir vartotojui. Manau, kad čia reikėtų čia užtikrinti tam tikrą nuoseklumą didesnį. Tiek būtų pastabų iš anksto ir pakankamai greitai. Ačiū. Dėkoju. Gal dabar iš kolegos Gebhardt išklausysime nuomonės irgi trys minutės. Ačiū už e, šio pranešimo pristatymą, taip pat ir komisijai Dėkoju, ar galėtumėte kolegai įsijungti mikrofoną, tai būtų malonu, ačiū. Nes e, labai sunku yra tuo pačiu metu kalbėti ir klausytis, ką kiti kalba. Ačiū komisijai už tai, kas buvo svarstama per paskutinę kadenciją šią temą, kad buvo atsižvelgta taip pat ir į parlamento pasiūlymus. Deja, pasirinkta E, sistema neleido mums toliau judėti į priekį, todėl visus procesus ir diskusijas reikėjo sustabdyti. Taip pat noriu padėkoti už pakankamai aukštą Europos komisijos pasiūlymo kokybinį lygį. Nenoriu kartoti anksčiau sakytų minčių, tačiau norėčiau pasitikslinti dėl kai kurių dalykų, kurie man yra šiek tiek neaiškus. Pirmiausiai taikymo sritis, kuomet yra atskiriami vienas nuo kitos skaitminis turinys ir tas apčiuopiamas prekes arba daiktai, <clears throat> judus daiktai. Tai e, kuomet palyginame šį pranešimą su e, Arimon pranešimu, tai pastebime, kad tikrai yra daug tokių neaiškumų, e, nes labai sunku atskirti vienus dalykus nuo kitų, ypač turint omenyje daiktų interneto raidą, kuri šiuo metu labai greitai ir aktyviai vystosi. E, aš pavyzdžiui e, turiu omenyje išmanųjį automobilį, pažangų automobilį, kuris realiai negali veikti be programinės įrangos, tačiau pats savaime nėra programinė įranga, tai kam reikėtų jį priskirti dabar, ar e, skaitmeniniui turiniui, ar, ar daiktiniui daiktiniam turiniu, apčiuopiamam daiktui. Ir kokias nuostatas reikėtų jo atžvilgiu taikyti. Būtent e, šios aspektus reikėtų išsiaiškinti visapusiškai. Antras e, dalykas - teikiamų paslaugų atitikimas sutarčių teisės nuostatoms direktyvos apriptis pirmiausiai siekia tik tai e, tam tikrus sutartinius įsipareigojimus, tačiau jie gali būti labai skirtingi ir man kyla klausimas, ką mes čia norime suderinti, ką mes čia norime harmonizuoti, turint e, omenyje, kad e, sąlygos, tos pirminės sąlygos, su kuriamis susiduria vartotojai, sudarydami tam tikrus susitarimus, yra labai skirtingi. O sudarant skaitmės sutartis, tikrai daug aspektų atlieka netoks svarbu vaidmenį kaip paprastas įprastas sutartis sudarant. Taip pat dėl e, harmonizavimo masto aš pasisakau už visą pušką harmonizavimą, tačiau viskas priklauso nuo turinio, klausydamasi kolegos Foso, kuris kalba apie e, e, komisijos e, siūloma prievolė e, pateikti įrodymus e, ir jos apvertimą aukštinkojomis. Tai aš šiuo atveju pasakyčiau už visapusišką teisės aktų suderinimą. Taigi manau, kad mums kyla tikrai labai daug tokių klausimų ir kuo greičiau mes juos įsiaiškinsime su komisija, tuo greičiau galėsime dirbti. Tačiau šiaip jau nemažai atsakymų į svarbus klausimus aš išgirdau. E, pagal nustatytą tvarką, tai komisija turėtų atsakyti į pranešėjų klausimus, bet jeigu jūs neprieštaraujate, tai gal išklausykime visų klausimų, nes mūsų sąrašas netrumpas. Ir tada pabandysim apibendrinti ir atsakysti. Ar sutinkat? Gerai ponė Panova ir ją užbaigsime pranešėjų raundą toliau viržinį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už pasiūlymą. Iš tiesų jisai labai nemažai pasistumėjęs, ypatingai kalbant apie vartotojus Europoje, ir dėl to yra užpildomas tam tikras teisinis vakumas, kadangi kai kurios valstybės e, turi tam tikrų elementų, kurios, kurie jau taikomi e, skaitminiam turiniui. Be to jūs žinote, kad e, taikymo priemonėse yra numatomas, numatomos sutartys. Mm, E, pre, pre, numatant prekių už duomenų pateikimą. Yra numatoma kai, kurie budrumo, e, kai kurios budrumo priemonės, viskas, e, visuomet reikia atsižvelgti į vartotojų teisės, pasižiūrėti, ko, kokie yra apsaugos lygiai parduodant internetu. Ir aš e, norėjau ir perspėjau komisiją, kad visą laiką tas nuseklumas būtų užtikrintas. Taip pat norime, kad viskas dėrėtų su direktyva dėl duomenų apsaugų. Taigi, e, kad būtų renkami duomenys privalomai e, ir kad tie tekstai dėrėtų tarpusavyje. Dar mes manome, kad reikėtų pagerinti kai kurios momentus, o būtent turiu galvoje tarpusavio saveikumo savoką. E, tai yra tokia savoka, kuri labiau šiandieną reiškia suderinamumą, o ne tarpusavio saveikumą. Taigi, e, gal reikėtų čia kažkaip geriau išaiškinti E, kaip viskas atsitinka, kada e, yra kažkoks tai, sakykime, skaitmeninis formatas arba, arba materialusis formatas. E, ir manau, kad reikėtų įtraukti ne tik tais tas sutartis, kurios numato prekia už paslaugą, bet ir pasyvų duomenų kaupimą. Kadangi šiandieną yra begalė įvairių situacijų, todėl jas visas reikėtų kažkaip apriepti. Bet to atitikimo kriterijus, atitikimo vartotojų lūkesčiams kriterijus. Šiandieną būtent pardavėjas E, gali apibrėžti, kokie bus tie atidikties kriterijai. Manau, kad čia reikėtų vis tik tais įtraukti e, teisėtus vartotojo lūkesčius, tačiau čia manau, kad parlamentas tikrai to pasirūpins ir dar kartą norėčiau padėkoti už pasiūlymą. Nu, būsiu priversta įjungti laikrodį ir prašysiu kalbėti neilgiau pusantros minutės. Ir dabar jau perinamam prie e, kalbėtojų sąrašo. Dan Dulton vardu Annie Bonboisen. Dėkoju. Aš kalbėsiu Dan vardu. Aš sveikinu komisijos pasiūlymą ir laikausi nuomonės, kad e, vartotojams reikia apibriežti teisės tuo met, kai jie perka skaitmeninį turinį ES iš kitų valstybių narių. Tai tik tai suteiks daugiau pasitikėjimo Europos skaitmeninė rinka ir padės verslui. Aš taip pat norėčiau paminėti keturis dalykus. Tai yra tas pats vartotojų apsaugos lygis, kuomet jie perka prekes internetu arba ne. Uh, Toliau e, vartotojų teisės turi būti siejamos su skaitmeniniu turiniu tuo met, kai e, yra nustatyti vartotojų apsaugos teisės aktai. Trečia, e, verslui ir vartotojams turi būti užtikrintas teisinis tikrumas. Ir ketvirta, garantijos, kad šitos naujos taisyklės ne e, prieštaraus asmens duomenų apsaugos e, direktyvai, reglamentui ir kitoms taisyklėms. Taigi, dėl apriepties tai turėtų apimti duomenų valdymą, kas turi būti apibriešta, kas gaus naudos ir kur valstybės narės neturėtų kištis į reglamentavimą reikėtų daugiau aiškumo, kas yra tas e, skaitmeninis turinys ir galiausiai e, per daug optimistinis teiginys, kad e, pasibaigus sutarčiai tas skaitmeninis turinys bus ištrintas. Tai nerealu. Ačiū. Dambaskio nėra. Toliau liberalų atstovas. Antanas Goga. Hearing that, that we held and, and would like to really thank the Commission for their participation there, and I think we made a lot of progress in, in our discussions on, on the proposals. Taigi, mes e, ilgai praleidome diskutuodami e, mūsų frakcijoje ir e, mes laikomės nuomonės, kad ir verslas turėtų būti apsaugotas. Mes, aišku, už tos bendros kinės rinkos kūrimą ir mes nuolat turėtume apie tai galvoti. Sutartinės teisės modernizavimas ir harmonizavimas yra vienas iš svarbiausių elementų, tačiau mes turime taisyklės padaryti aiškės ir užtikrinti teisinį saugumą tiek verslui, tiek e, vartotojams. Kol kas skaitminio turinio apibrieštis ir e, šio turinio įtraukimas į kitokias apibrieštis sukuria, man atrodo, daugiau netikrumo. Mums reikėtų aiškiau įsiaiškinti, kokios yra e, teisinės e, priemonės, te, e, gynybos priemonės, ypač kuomet mes kalbame apie e, sutartis, kuriuose skaitininis turinys yra e, suteikiamas už kitokį, at, m, kitokį dalyką nei pinigus. E, Turime užtikrinti vartotojų pasitikėjimą, kad vis daugiau e, žmonių pirktų, įsigytų prekes internetu. Antra vertu, mes neturėtume per daug reglamentuoti rinką. Mes turėtume e, ieškoti novatoriškų sprendimų. Dėkui. Ačiū, kad laikytės laiko. Toliau Žanmarį Kavarą. Tai yra paskutinis mūsų sąrašo kalbėtojas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai ačiū už tai, kad sutikite žodį, nors neprašiau. Aš tikrai nesunaudosiu tiek laiko, kiek skirta, kadangi ir taip laiko nedaug, mes labai daug laiko sugaišome. E, siekdami e, pusiausvyros tekste. Pirmiausia, parlamentas E, tekstą turi labai subalansuoti būtent dėl vartotojų, kadangi jie yra ne vien tik tais e, paslaugų vartotojai. E, ir mes norėtumėm, norėtumėm dar pastebėti, kad daug paslaugų tiekėjų piknaudžiauja, reikėtų pasižiūrėti, kaip su tuo piknaudžiavimu e, kovoti ir dar kaip e, e, elgtis su ilgalaikiais kontraktais, sutartimis ilgalaikėmis. Bet kokiu atveju ačiū komisijai, kuri sukūrė tekstą tokį, kuris, na, kažkiek priartėja prie tikslo, nors dar jis ir nėra tobulas. 55 sekundės. Ačiū, pirmininkė. Pykys. Dėkuoju. Kitas kalbėtojas Denis Deo jo nėra. Panas Maštauka irgi nėra posėdžių salė. Toliau Julija Reda. Dėkoju. Žalieji irgi noriu padėkoti už šitą pasiūlymą, kuris pateiktas laiku. Ir aš norėčiau užduoti klausimus ir iškelti problematinius dalykus. Pirmiausia, dėl tos ribos tarp dviejų pasiūlymų. Aš pati turiu štai išmanai telefoną ir jūs tikriausiai juos turite. Ir mano klausimas toks, ar tai yra skaitmininis turinys, ar tai yra daiktas, materialus daiktas. Nes kaip mes jį bepibriešime, tai vis tiek iškils problemų. Uh, Nes e, jeigu tai yra skaitmeninis turinys, tai gali, pavyzdžiui, sugės kažkoks mygtukas. Tačiau jeigu jūsų išmanusis e, puikiai veikia, puikiai veikia kietasis diskas, diskas bet programinė įranga e, šlubuoja, tai tuomet e, vėl viskas griūna. Tai tos e, programos yra tik tai antrinis dalykas. Taigi Galbūt tą kietą į diską mes galėtume laikyti materialiu daiktų, o programinį įrangą skaitmeniniu turiniu. Toliau, ar prekės, ar paslaugos, ar kiti dalykai. Kai kurios apibrieštis, pavyzdžiui, kompi debesų kompiuterijos apibrieštis tarsi verčia valstybės narės į tą apibrėžti pritemti įvairių problemų. Manau, kad tuo aš baisiu, o dabar nekatriai lauksiu komisijos atsakymų. Marko Zulo. Ar jis yra? Ne, jo nėra. Davonokite saulę ir spigina į akis, nieko nematau. Ponas Dzulo. Dėkoju, bet aš žodžio atsisakau. Toliau ponia Ferrara. Jos nėra salėje. Kągi dabar persime prie kitų narių sąrašo. Majahalas, Kapini, aš. Ar dar kas nors? Ne? Kaja. Dėkoju, aš irgi paminėsiu tik tai vieną dalyką, kad sutaupyčiau laiko. Ir tai yra duomenis pasibaigus sutarties galiojimui vartotojas gali gauti, atgal, atgauti savo turinį. Aš suprantu šitą komisijos požiūrį, tačiau e, tekstas yra kol kas miglotas. Kalbama apie turinį, tai gali būti generuotas turinys, bet yra ir asmeniniai duomenys ir visi kiti duomenys. E, Vartotojams iš tiesų e, reikia atgauti savo, pavyzdžiui, nuotraukas, kurios laikomos debesyse, bet e, ar komisija įvertino tokias e, situacijos. O dabar dėl duomenų apsaugos teisės aktų. Įmonėms reikia suprasti konkrečiai, kokius duomenis e, e, vartotojai turėtų atgauti, kad e, mes nesukurtume tokios prieštaros su duomenų apsaugos režimu. Taigi, ką komisija apie tai mano? Ir dar kitas dalykas dėl platformų. Kai kurios įmonės turi duomenis, tuo tarpu platformose yra kito, kiti duomenys, pavyzdžiui, mokėjimų duomenys. Tai Kaip e, čia tarpusavė dėrės šitie skirtingi duomenų laikymo būdai? Toliau, Marija Grapinė. Dėkoju. Pirmiausia, ačiū komisijai už tai, kad pasiūlė šią direktyvą. Kaip pastebėjome iš kolegų pasisakymų, ir aš taip manau, kad reikia veikti, kaip sako jie. Manau, kad e, toje direktyvoje reikėtų kai ką pataisyti, kai kurias apibrieštis reikėtų e, labiau apgalvoti ir net jeigu tai yra direktyva, o ne reglamentas, mums turi būti sukurtos labai gerai apibrieštos taisyklės, tokios pačios visoms valstybėms narėms. Net jeigu valstybės narės į savo teisę perkelia e, visas nuostatas. E, visoms sutartims, tame tarpe ir pardavimo sutartims, kadangi valstybės, e, jeigu bus padaryta, pasielgta kitaip, e, sukurs skirtingas sąlygas, skirtingus terminus. Taip pat reikėtų pagalvoti dėl savokų online ir offline. Trumpai tariant, reikėtų pagalvoti apie kai kurias apibrieštis. Ačiū. Dėkui. Aš Aš norėčiau keletą tikslių klausimų užduoti. 3.1. Ką jūs suprantate, sakydama kiti duomenys, jeigu tai nėra, e, nėra um, asmeniniai vartotojo duomenys arba bendro pobūdžio duomenys? 5.2 toliau. E, tai yra turinys, kuris turi būti iš karto pateiktas, tačiau aišku, kad viskas priklauso nuo interneto jungčių. Ar jūs. Uh, čia turite galvoje, kad iš tiesų viskas įvyks nedelsiant ar tiesiog labai greitai. Šeštas straipsnis čia jūs sakote, kad turinys turi būti geros kokybės. Ir kad turi būti tame turinė tam tikras saveikumas. Aš nežinau, Ar čia iš tikrųjų galima e, perkelti visas nuostatas, kurios yra taikomos mm, kilnojamam turtui. Toliau e, dėl duomenų perdavimo. perdavimo. Ar tuos duomenys iš karto reikia ir perduoti, kai tik tais gaunamas kažkoks tai prašymas vienu mygtuko paspaudimu? Dar dėl e, duomenų, kurie yra atskeli, atskiriami pagal tam tikrą, e, tam tikrą kodą. Ar jūs manote, kad visi duomenys turi būti atsekami vienu mygtuko paspaudimu? Manau, kad kai kuriems paslaugų teikėjams tai būtų didžiulis iššūkis. Toliau kaip e, elgsimės duomenų apsaugos e, klausimų. Aš taip pat, ponas Voboda, aš taip pat norėčiau komisijos paklausti. Jau yra tam tikra jurisprudencija tarp, e, ka, koks yra skirtumas tarp paslaugų ir prekių. Aš norėčiau paklausti komisijos ar ji nagrinėjo tą teismų praktiką ir ar būtų naudinga ją e, nagrinėti. Manau, kad dabar jau klausimų pabaiga ir komisija atsakys. Dėkuoju, klausimų nemažai. Pabandysiu atsakyti visus klausimus. Jeigu ką pamiršiu iš anksto, atsiprašau. Aš aišku galiu atsakyti ir paskiau. Pradėsiu nuo tų klausimų, kurios iškėlė keletas parlamento narių, nes iš tiesų tai yra labai svarbus klausimai. Pirmiausia, klausimas, kokie santykiai tarp internetinių ir neinternetinių pardavimų. Toliau, koks santykis su asmens duomenų apsauga, apsaugos direktyva ir vartotojų teisų direktyva kaip e, šis teisės aktas dera su jau e, galiojančiais teisės aktais. Taigi pirmiausia, e, koks santykis su pardavimo direktyva. Mes pernai atlikome viešus tyrimus, konsultacijas ir daugelis respondentų pasakė, kad jeigu bandoma reglamentuoti skaitmeninį turinį, tai jisai uh, tas reglamentavimas turėtų neprieštarauti pardavimo teisė, tai yra 99 metų direktyva. Mm, tai jautrus dalykas, mes ir taip ir dirbome. Žinoma, išskyrėme tik tai tos atvejus, kuomet skaitminis turinys turi savo specifiką, bet kaip įmanoma, e, stengiamės nenutolti nuo pardavimų direktyvos. Pavyzdžiui, E, teisinės gynybos priemonės, jos yra tokio pat lygio kaip ir pardavimų direktyvoje, tačiau yra tam tikras ypatumas, nes e, kuomet reikia sugražinti pinigus arba pakeisti prekę, nes tokiu atveju jūs gaunate naują, o ne pataisote ar e, remontuojate. Tai mes tiesiog prisitaikėme prie skaninės rinkos į kitokio pobūdžio. Toliau, E, asmens duomenų apsaugos direktyvą. Svarbu pastebėti, kad turėtų būti taikomi abu teisės aktai, kadangi čia yra tiesiog skirtingos rytis. E, duomenų apsaugos direktyva tai yra žmogaus teisių asmens privatumo apsauga, tuo tarpu šis pasiūlymas bando surasti balansą tarp mm, pirkimo ir pardavimo konkrečioje srityje. Jeigu produktas netitinka e, lūkesčių, tuomet e, turi būti teisinės priemonės. Taigi yra du skirtingi požiūriai. Iš skirtingo kampo žiūrima, bet mes norime, kad aišku, abu du dėrėtų. Toliau, e, sutarčių pabaigimasis. Norima užtikrinti, kad abu teisės aktai irgi būtų taikomi, tačiau nebūtų sukuriama nauja papildoma našta tiekėjui. Čia svarbus dalykas yra asmens duomenų atidavimas ir šiame siūlyme teigiama, kad tuomet vartotojas turėtų susilaikyti nuo asmens duomenų ir kitų duomenų naudojimo. Mes atidžiai rinkomėme žodžius, kad apintume ne tik asmens duomenis, bet ir kitus duomenis. Antra pastaba. E, konstatuojame dalyje aiškiai pasakome, kad jeigu vartotojas e, padarė tai, ką jisai turėjo padaryti, jis apsaugo, apsaugo duomenis, tai juos ištrinė, tai tuomet ir pardavimo teisės požiūrių yra situacija aiški, jisai susilaiko nuo asmens duomenų naudojimo. Ir toliau dėl e, to, ar vartotojų teisės direktyva ir asmens duomenų apsaugos direktyvos nepažymos. Čia svarbu suprasti, kad e, abu teisės aktai viens kitą papildo. Asmens duomenų mhm. apsauga tai yra e, tam tikros e, teisės ir apima visus vartotojų su, kontraktus, sutartys, kurie taip pat patenka ir į šį pasiūlymą. Vienintelis skirtumas, kad tai yra e, skaitminio turinio paslaugos, kurios suteikiamos už duomenis. Ir peržvelgiant duomenų apsaugos direktyvą mes atsižvelgsime į šį novatariškumą, nes direktyva patvirtinta 11, o pradėjo veikti 14. Taigi dar kol kas dar ankstoka tą daryti, bet procesas artėja ir mes tą per, peržiūrėjimą, direktyvos peržiūrėjimą atliksime. Ir tai mes padarysime dar šioje kadencijoje. Taip pat norime patikrinti ir kitą specifinį dalyką, tai yra skaitminio turinio apibriešti, kuri yra asmens duomenų apsaugos direktyva. Nes tai yra tarsi tradicinė e, pardavimo sutarti, teisės apibrieštis, tač, tačiau yra labai nedėlį trys e, skirtumėliai. Tai yra iš ankstinio informavimo prievolė, e, ir toliau teisę nutraukti sutartį. Tai yra tokie nedideli skirtumai, tačiau mes juos galime išspręsti tuomet, kai peržiūrėsime asmens duomenų saugos direktyvą. Toliau kiti klausimai. E, keletas narių kalbėjo, pavyzdžiui, apie e, sugedusią programinę įrangą ir buvo minėtas automobilis, bet yra, pavyzdžiui, ir kit, kit, kitos prekės, skalbimo mašina. Ir turime tris variantus. Galime pasirinkti skaitmeninį turinį, e, internetu e, įgytą prekę ir e, materialinę prekę. Bet ką daryti? Mm, galima mišrų variantą pasirinkti, bet mes to nenorėjome, kadangi savo prekes mes orientavome į pagal vidutinį vartotoją. Ir taisyklių mišinys yra sprendimas teisininkams, tuo tarpu vidutiniams vartotojams paaiškinti, kad jisai turi skirtingų teisių dėl neveikiančių savo um, skalbimo mašinos, tai čia tas tiesiog sudėtinga pasiekti. Reikia labai konkrečios aiškios, e, e, aiškos sprendimo. Arba tai bus materialios prekes, arba bus skaitmeninio turinio prekes. Ir mes turime rasti kriterijus, kurios tenkintų dvi sąlygas. E, skaitmeninis turinys yra tų materialinių prekių integrali dalis Taigi, pavyzdžiui, programa yra skalbimo mašinos dalis. Ir toliau tas, e, ta programa reikalinga um, skalbimo mašinos e, funkcionavimui. Ir dabar persiu prie automobilio e, pavyzdžių, nes tai gali keistis. Aš pats su susidomėjimu stebėjau, kaip uh, veikia Teslos automobilis. Pirmą kartą buvau e, vairavau šį automobilį. Kiek ten daug visokios programinės įrangos. Ir galbūt e, netolimoje ateityje automobilis e, bus galbūt mūsų darbo vieta ant ratų arba pramogos vieta ant ratų. Bet bent jau dabar mes manome, kad mūsų um, skirtumas, e, skirimas tas yra dabartinis ir mes nežvelgime į tolimą ateitį, o galbūt po 10-15 metų e, atsiras tos išmaniusios e, mašinos, automobiliai ir tuomet reikės kitokio skirtumo, bet jau dabar mes e, pragmatiškai žvelgime į tą dabar susiklošusią situaciją ir orientuojamės į vidutinį vartotoją. Dar kitas dalykas - skaitmeninis turinys, kurį minėjo keletas kolegų. Tai yra skaitmeninis turinys ant materialios prekės arba e, kompakto arba DVD. Čia turime tris galimybės. Tai yra mūsų prekės, skaitminio turinio prekės arba mes e, darome skirtumą. Ir vėlgi dėl tų pačių priežasčių skirtumas būtų teisiškai labai paprastas, bet mes to nepadarėme. E, Beje, mes jį turėjome pirmame savo pasiūlyme, bet tiesiog beprasmės, beprasmiška, nes to nepaaiškinsime vartotojams. Taigi, arba materiali prekė, arba skaitininis turinys. Mes vėl orientavomės į tą ekonominę vertę. Kai kalbėjome su suinteresuotais subjektais, tai iš tiesų tas plasmasės gabalas neturi jokios vertės. Svarbu yra skaitmeninis turinys. Todėl mes taikėme skaitmeninio turinio taisyklės, nes tai sudaro tos prekės vertę. Tai yra tas skaitmeninis turinys, e, kuris sudėtas į tą materialų daiktą. Taigi mes manome, kad žvelgiant iš e, vartotojų perspektyvos, tai yra suprantamas. Jeigu aš ateinu su DVD į e, E, parduotuvę, sakydamas, kad jisai neveikia, tai aš nesakau, kad e, tas pasmasis gabalas blogas, aš noriu matyti tą, žiūrėti filmą, kuris yra įrašytas ir noriu problemos sprendimą. Ir galiausiai kitas um, pastebėjimas. Pane Gėvart, jūs minėjote trimatį spausdinimą. Labai svarbi tema, kurią mes e, nagrinėjame tik iš dalies, nes uh, E, trimatis spausdinimas e, yra susijęs taip pat ir su skaitmeninė laikmena ir jeigu <clears throat> joje yra kokiu nors trūkumų, tuomet e, taikomos direktyvos nuostatos, tačiau nežinome, Nu, kaip turėtume elgtis tuo atveju, jeigu tas daiktas, kuris yra spausdinamas trimatis iš tos laikmenos, turi kokiu nors trūkumu. Tai mes norime, kad būtent šis daiktas trimatis spausdintuvas patektų į apreptinį, nes kol kas dar nesame su juo e, pakankamai susipažinę. E, <clears throat> atsiprašau, kad neišėlės atsakinėjau į užduotus klausimus, dabar persisakysiu į ponios Ford klausimą, apie tai, kas yra tie kiti duomenys. Asmens duomenys, kas yra, yra aišku, nes e, mes taikome asmens duomenų apibrėžimą pagal <clears throat> bendrąją bendrai duomenų apsaugos reglamentą. Visi, kiti, duomenys, e, kiti duomenys yra visi kiti duomenys, tie, kurie negali būti siejami su tam tikru asmeniu ir patenka į šios direktyvos apriepti. Kitas klausimas e, kodėl e, tiekėjas turi nedelsiant ištrinti tos duomenys. Dabartinis 30 dienų laikotarpis, kuris yra numatytas, čia negalioja, nes skaitmeninis turinys gali būti pristatytas iš karto, taigi nereikia jam sunkvežimio, kad būtų galima jį nugabenti kur nors. Šiuo daugeliu atveju, kuomet tiekėjas žino iš anksto, kad jam reikės tam tikro laiko pristatyti užsakytą prekį. Pavyzdžiui, jeigu nori įsigyti naujausią Adėlės kontaktinį diską, <clears throat> kuris dar nėra paskelbtas. <clears throat> ir e, galiu jį užsisakyti iš anksto. Jeigu tiekėjas žino, kad dabar mane gali jo pristatyti, E, bet galite padaryti po mėnesių. Tai būtent penktas straipsnio antroje dalyje ir yra parašyta arba įtraukta tokia nuostata, nebent šalis susitarė kitaip. Tai yra paliekama galimybė šiuo atveju nustatyti tam tikrą e, sutarties e, įvykdymo terminą. Pono Foso klausimas dėl laisvės sudarinėti sutartį. Pagal 19 straipsnį visos direktyvos nuostatos yra privalomos. Privalomi teisės aktai ir <clears throat> negalima jų nesilaikyti, jeigu vartotojas patirtų kokią nors žalą. 19 straipsnėje yra numatyta viena išimtis tam tikromis aplinkybėmis, viena e, jų jau paminėjau, tai yra nurodyta 5 straipsnio antrojo dalyje, kita nurodyta 6 straipsnio ketvirtoje dalyje. <clears throat> Šių yra ir tokiu atveju, pasitaiko tokiu atveju, kuomet vartotojas pastebi tam tokį ta, tam tikrą trūkumą įsigytoje prekėje ir jis žino, kad e, šiuo atveju jo teisės turi būti apsaugotos ir jis gali kreiptis į tiekėją ir e, pareikšti tam tikras pretenzijas ir tiekėjas ir pirkėjas tarpusai arba vartotojas gali tarpusai sustarti dėl tam tikros žalos atlyginimo. Dar buvo klausimas, kurį išdavė ponė Ford dėl šeš, šešto, šešto straipsnio pirmojo A dalyje vartojamas savokas, tokias kaip funkcionalumas, tarpusavio saveikumas, e, kitos rezultatus apibrėžiančios savokos. Iš tiesų mes įvertinome nemažai pirkimo pardavimo sutarčių ir problemų, su kuriamis susiduria vartotojai. Tai daugiausiai išskyrėme, man e, statėme problemų susijusių su funkcionalumu, saveikumu, prieiga. Ir būtent šiuose sritise patiriama daugiausiai e, problemų susijusių su skaitmeniniu turiniu klausimas, ar tiekėjas privalo gražinti visus gautus duomenys pagal 31 straipsnį. Keli parlamentarai panašius klausimus uždavė, pavyzdžiui, ponė Kalas. Galbūt trumpai galiu paaiškinti, kaip sudarytas 13 e, straipsnis B ir C dalyje. Mes atskiriame duomenys, e, kurie yra kaip tam tikras e, mokėjimo vienetas Ir šiuo atveju reikalaujama, kad tiekėjas tais duomenimis nesinaudotų arba susilaikytų nuo jų naudojimo. Ir e, e, mums reikėjo rasti savoką, kurie prieptų tiek asmeninius, tiek kitus duomenis. Taigi, atitinkamame straipsnė parašyta, kad jeigu e, tiekėjas e, pagal bendrą duomenų apsaugos reglamentą, <clears throat> kur yra pateikiami tam tikri reikalavimai dėl asmens duomenų naudojimo, jau elgesi tinkamai, tai reiškia, kad jis susilaiko nuo tų duomenų naudojimo. Tačiau C dalyje yra išskiriamas skaitmeninis turinys, pavyzdžiui, susijęs su E, debesų kompiuteryje, e, kur gali būti laikomi asmens e, duomenys, pavyzdžiui, šeimos narių nuotraukos ir kitokie duomenys, pavyzdžiui, saulėlydžio nuotrauka, kuri, kuri negali būti laikoma asmens duomenimis. Todėl tiekėjas tais ne asmeninio pobūdžio duomenimis galėtų jau naudotis šiuo atveju, jeigu aš nufotografavau kokį nors kar, kalną, tai mm, e, to kalno nuotrauką e, tiekėjas galėtų pasinaudoti, pavyzdžiui, reklaminiais tikslais, jeigu aš saugau tą nuotrauką debesyje ir e, po to tas e, debesis sugenda nutinkamas serveris, tai e, ir aš negaliu atgauti savo nuotraukos. Tai e, šios nuostatos būtent ir reglamentuoja tą duomenų gražinimą. Pone Kalas uždė klausimą dėl platformų susijusių su kitais duomenimis. Atsiprašau, aš jau baigsiu atsakinėti. Tai... Ne, atsakykite į ponios Kalas klausimą, tačiau mums jau laikas baigėsi. Atsiprašau. Platformos yra labai opus dalykas. Platformos gali būti arba tiekėjai, arba tarpininkai. Jeigu jie, jos yra tiekėjai, tai jiems galioja direktyvos nuostatos. Jeigu jos yra tarpininkai, nu, tai nepatenka į direktyvos aprypti, gali nesilaikyti reikalavimų tačiau jos vis tiek apdoroja ir kontroliuoja duomenis, todėl vartotojai pagal bendrąjį reglamentą duomenų apsaugos taip pat turi tam tikras teisės ir gali apskūsti platformų operatorius. Ačiū. Žinau, kad liko neatsakytų e, klausimų. Taip pat ir mano klausimas tarp jų buvo, o priežastis, kodėl mes šios klausimus užduodame, susijusios su tuo, kaip reikės šį reglamentą įgyvendinti, nes, pavyzdžiui, Julius klausimas dėl išmanos telefono, e, tai, kuriam turėtų būti neaišku, kas taikoma, ar ši direktyva, ar uh, materialių daiktų teisės aktai. Taigi, taip pat neaišku, kaip reikės e, elgtis e, su tam, tikromis, tam tikrais asmeniais duomenimis, kurie yra pars, parsisiunčiami e, arba kurios parsisiunčia tiekėjai ir po to, kaip jie turi būti gražinami, nėra aiškiai pasakyti dabar, perdusiu pirmininkavimą kolegai. Ponai Svobodai, dar vienas klausimas abiems pranešėjams. Ar galėtumėte pasidalinti su mumis savo mintimis, kokiu žingsniu toliau turėtume, kokius žingsnius toliau turėtume žengti ir galbūt galėtumėte pasiūlyti terminus, per kuriuos tie žingsniai turėtų būti žengiami. Pane Gebhardt, ponas Fosas ir aš vakar buvome sustikę su sekretariato darbuotojams, kuriems norime padėkoti už puikiai atliktą darbą iš pradžių. Mes laikėmės skirtingų nuomonių, tačiau vėliau susitarėme, kad dar iki vasaros atostogų turėtume parengti pagrindų dokumentą, kurio nuostatomis remdamėsi Liepos mėnesį galėtume diskutuoti abiejose komitetuose tam, kad apsispręstume dėl pranešimo krypties. Rugsėjo mėnesį parengtume jau pranešimo projektą, rugsėjo 7 atiduotume jį versti tam, kad po to būtų galima greičiau judėti į priekį ir pakeitimų teikimo terminą siūlome tiksliau apsvarstyti projektą siūlome rugsėjo 29 dieną, 13 spalio, iki spalio 13 e, teikti pakeitimus, 7-8 e, lapkričio svarstyti pakeitimus siūlome. Mes konstatavome, kad teisės reikalų ir IMKO komitete esama skirtingų tradicijų. E, imko komitete mes svarstame kompromisinius pakeitimus, jūrių komitete tai nedaroma. Taigi dabar kilo klausimas, kaip suderinti tas skirtingas tradicijas. Turime dvi galimybės. <clears throat> Aš dėja negaliu atitinkamo sprendimo priimti, tą turi padaryti imko koordinatoriai. Tačiau prieš tai galėtume surenkti bendrą posėdį su Tai tikiuosi, kad sugebėsime šiek tiek laiko laimėti ir gruodžio penktą dieną galėsime balsuoti dėl pranešimo projektų nors man jau susidaro įspūdis, kad ponas e, Fosus, nepaisant vakar pasiekto susitarimo, šiandien jau laikosi kitokios pozicijos. Tačiau aš vis tik tai tikiuosi, kad e, svarstymai komitete, darbas komitete galėtų baigtis iki šių metų pabaigos ir vėliausiai 17 pradžioje galėtume jau svarstyti šį pranešimą plenarinėme posėdėje. Pone Fos, trumpai noriu papildyti. Taip, mes buvome susitarę dėl to, kad jeigu problemos būtų buvę išspręstos arba mm, <clears throat> galbūt nesikirstų šis pasiūlymas su kitu, kitais pasiūlymais, tai tiksliau arba jeigu susikirstų, tai mums reikėtų daugiau laiko, daugiau lankstumo Dabar mūsų planas yra toks, tačiau laikui bėgant situacija galėtų pasikeisti, jeigu aplinkybės taptų sudėtingesnėmis. Aš vėl perduos pirmininkavimą ponas Svobodas. Čia manau, kad baigėme pirmąjį mūsų posėdžio dalį. Ačiū už galimybę mm, pirmininkauti kartu su jumis šiam posėdžiu ir baigėme.